pareiškimas e, būtent Sąjungos vyriausios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl rinkimų proceso Haityje. Tačiau komisijos vardu, taip pat e, komisijos pirmininko pavaduotojos vardu kalbės komisaras, komisarė Kracau. Prašom, ponia. Uh, so, uh, dear chairwoman Adina Valen, Uh, dear Minister Konders, honorable members. Ministrė Konders, gerbėmiai nariai, vyriausiosios įgaliotinės vardu, džiaugiuosi šią galimybę prisijungti prie jūsų ir aptarti Haičio klausimus ir rimtą institucinę krizę, kurią patiria šalis šiuo metu. Padėtis Haityje kelia didžiulį susirūpinimą ir mes esame įsitikinę, jog tikrai verta šiandien nagrinėti šį klausimą. Neseniai buvo atidėtas e, antrasis prezidento rinkimų turas, kuris buvo numatytas e, iš pradžių e, surenkti gruodžio 27 dieną. Jis buvo atidėtas sausio 23 dienai, dėl to buvo atvertas kelias nestabilumui ir atsirado institucinis vakumas. Visą tai kelia riziką E, Haičio gyventojams demokratiškai pasirinkti savo vadovus. E, kalbant apie pasitikėjimo trūkumą apskritai Haičio institucijomis ir žemą rinkėjų dalyvavimą rinkimuose, dalyvavimas antrajame prezidentų rinkimų ture e, vyko suskaldytoje aplinkoje, buvo kaltinama sukčiavimu rinkimuose rinkimų taryba susidūrė su kelių narių atsistatydinimu, taip pat pasireiškė smurtas ir tragiška, tačiau dėl to buvo prarastos kelios gyvybės ir dėl to buvo nuspręsta atidėti balsavimą, atidėti rinkimus. Ir tokia padėtis kelia riziką, ypač tokioje šalyje kaip Haitis, kuriame yra išplitęs skurdas ir yra daugybė kitų pažeidžiamų sričių. Tokia krizė e, sukels riziką anksčiau pasiektai pažangai ir šalies rekonstrukcijai po 2010 metais vykusio žemės drebėjimo. Taip pat e, Europos Sąjunga dėjo pastangas padėdama šiai šaliai vystytis. Liepos mėnesį buvo pasiusta didelė rinkimų stebėjimo misija, kuriai vadovavo gerbiamas narys Valencijanu ir aš norėčiau pasinaudoti šią progą ir pagirti puikų pono Valenciano e, ir jos komandos e, atliktą darbą. E, jų darbas padarė didžiulę paslaugą Haičiui, kadangi buvo profesionaliai nepriklausomai stebėti rinkimai. Naujoji rinkimų stebėjimo misija atkreipė dėmesį į keletą pažeidimų, tačiau taip pat padarė išvadą, jog spalio 25 dienos rinkimuose nevyko didelių pažeidimų ir E, prezidento rinkimų turai buvo pakankamai tinkamai gyvendinti. Deja, kandidatai, kurie neatsidūrė pirmose vietose pirmajame prezidentų rinkimų ture, atsisakė pripažinti rezultatus. E, jie kaltino sukčiavimu masnių mastu ir dėl to e, skleidė nepasikeimą tarp rinkėjų. Haičio rinkėjai negali visiškai pasinaudoti savo politinėmis teisėmis. Dėl to iki e, vasario 7 negalima išrinkti prezidento ir prezidentas Martelė atsistatydins. Konstitucija konkrečiai nenumato tokio atvejo, tačiau, žinoma, yra nuostatos e, tokiems atvejams e, ir yra numatoma procedūra. Mes visi dabar stebime atidžiai padėtį Haityje. Amerikos organizacijos e, dalyvauja taip pat, yra tam tikra tarpininkų misija, Latino Amerikos valstybių, Karibų valstybių misijos taip pat dalyvauja. Mes tikimės, jog e, bus pasiektas bendras sutarimas, e, bus užbaigtas rinkimų procesas ir Haičio gyventojai galės išreikšti savo valią ir bus pasiekta praktinė pažanga. ES rinkimų stebėjimo misija ir dabar ir vėl būtų labai vertinga šioje situacijoje. Visgi kyla rizika, kad nebus pasiektas sutarimas per trumpą laikotarpį ir kad laikinoji vyriausybė susidurs su teisėtumo klausimu. Tai galės turėti rimtas pasiekmes demokratijai ir pačiai valstybei. Europos Sąjunga yra ilgalaikė Haičio partnerė. Šiais sudėtingais laikais mes raginama, raginame visus e, susilaikyti nuo smurto ir prisijimti politinę atsakomybę demokratiškai. Demokratija yra būtina siekiant tvaraus vystimosi. Aš tikiuosi išgirsti gerbiamų narių nuomonės ir dėkuoju išdėmesi. Thank you, Commissioner. Now we... Ačiū. Dėkuoju komisijos nariai, pradėsime diskusijas. Pirmiausia, kalbės panaštier. Dvi minutės. Gospođo predsjednice, želim u prvom redu čestitati gospodinu. Pone pirmininkė, pirmiausia, norėčiau pasveikinti ponę Valencijanų ir visus kolegas, kurie prisidėjo prie rinkimų stebėjimo misijos Haityje veiklos. Šie rinkimai buvo sąžiningi. Aš norėčiau pasveikinti ir padėkoti kolegoms, nes jie prisidėjo prie rinkimų proceso. Tačiau rinkimai buvo problematiški. Ir tai nestebina dėl to, kad rinkimai vyko tam tikromis aplinkybėmis. Tačiau rinkimai buvo sąžiningi, buvo gerbiami standartai ir buvo gerbiama Haičio piliečių nuomonę. EPP mano, kad reikėtų pritarti pirmojo turo rinkimų rezultatams ir surenkti kaip galima greičiau antrąjį turą, kad Haitis galiausiai turėtų prezidentą, kuris perimtų dabartinį prezidentą Martelį perimtų jo postą. Manau, kad politinės partijos turi pradėti vykdyti dialogą, kad gražintų taiką ir ramybę šalyje. Taikos ir ramybės šalyje labai reikia, nes vasario 7 dieną dabartinio prezidento kadencija baigsis. Haitis yra viena neturtingiausių šalių pasaulyje 2010 metais padėti dar pablogino žemės drebėjimas. Todėl netinkama neturėti prezidento. Turėtume padėti Haičiui demokratiškai pereiti prie vystimosi ir turėtume padėti išrauti skurdą šalyje. Dėkuoju dabar pone Valenciano. Pirmas dalykas, ponė pirmininkė, ką noriu padaryti, tai yra patvirtinti mūsų kaip europiečių įsipareigojimą Haičiui ir konstituciniai valdžiai. Europa demonstruoja solidarumą Haičiui ir Haičio piliečiams, kurie tiek daug yra nukentėję. Toliau. Aš turėjau garbės vadovauti aukšto lygio e, profesionalų komitetui, kuris prižiūrėjo rinkimų procesą ir tolesnius veiksmus. Deja, rinkimų procesas yra sustojęs. Visi galėtumėte pažiūrėti į mūsų tinklalapį, į mūsų parengtas ataskaitas ir mes galime pasakyti, kad spalio 25 dienos rinkimų rezultatai buvo neabejotinai švarus, tačiau rinkimai buvo sutepti smurtu. Pirmojo turo rinkimų rezultatai galėjo būti tesiami antruoju turu, tačiau e, dabar situacija yra sudėtinga. Haičio valdžia ir žmonės turi išspręsti tokią sudėtingą padėtį. E, komisarė Kretų labai aiškiai pristatė tą problem, problematiką, taigi Haityje problemą reikia spręsti, reikia pasitelkti dialogą ir konsensuso principus. Tačiau svarbu yra surenkti rinkimų antrąjį turą Haityje. Tai būtų legitimus veiksmas. Mes tikime, kad Haitis taip pat nuspręs imtis tokio žingsnio ir jeigu bus antrasis turtas, tai Europos, turas, tai ES rinkimų stebėjimo misija jame dalyvaus. Ačiū. Dabar ponė Bilbao Barandika. Dvi minutės. Gracias, komisarija. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju, komisarė. Pradžioje taip pat norėčiau padėkoti visai komandai, kuri dirbo Haityje. Noriu padėkoti Jums, ponė Valenciano, už bendradarbiavimą ir parlamento komandos veiklos koordinavimą. Mūsų kaip parlamento indėlis galėtų būti palaikymas antrojo turo. Antrasis turas turėjo įvykti sausio 21 dieną. Šis procesas turėtų būti baigtas demokratiniu būdu. Tai padėtų išspręsti krizę Haityje. Spalio 25 dieną įvyko pirmasis rinkimų turas, jis vyko gan sklandžiai vėliau matėme, kas vyko šalyje. Padėtis prastėjo, pasireiškė smurtas prieš rinkimų komisijos atstovus. Taigi spalio 25 ir tolesni įvykiai rodo, kad egzistuoja demokratijos galimybė šalyje. Haičio piliečiai yra nusipelnę pamiršti e, smurtą ir dominaciją. Jie turi pereiti prie visuomenės, kuri džiaugtųsi demokratija, kuri džiaugtųsi dialogu ir kuri pajėgtų išspręsti konfliktus. Rinkimai yra būtini, kad Haitis galėtų judėti pirmyn vaikai, jaunimas Haityje, suaugusieji turi daug vilties ir jie tikrai yra nusipelnę kur kas daugiau nei tokio kraštutinio skurdo, nuo kurio šalis kenčia jau tiek daug metų. Geresnę ateitį šaliai galėtų užtikrinti demokratinio proceso testinumas. Tam reikalinga įvykdyti antrąjį prezidento rinkimų turą. Ačiū. Pone Veržia. Merci, Madame la Présidente. Le second tour des élections présidentielles en Haïti vient d'une. Kalbant apie prezidento rinkimus Haityje, labai svarbu nedramatizuoti ne, ne situacijos, būtina, kad padėtis normalizuotųsi. Aš dalyvavau uh, Praėjusiu metu spalio mėnesį rinkimų stebėjimo misijoje dėkoju visiems, kurie mums tuo metu padėjo. Galiu konstatuoti tai, kad e, prezidentų rinkimų procesas buvo diskredituotas ir tai įrodoma tai, jog buvo labai žemas gyventojų e, dalyvavimas rinkimuose, dalyvauja tik 68 e, procentai rinkėjų. Matome, jog socialinės sąlygos šalyje yra labai sudėtingos, tai yra patys skurdžiausia šalis kontinente. Labai svarbu spręsti tokius klausimus kaip žemės ūkis ir vandens klausimus. Buvo skirta didžiulė finansinė parama šalies rekonstrukcijai, tačiau to nepakanka. Būtina suvokti, jog didelė dalis šios pagalbos nepasiekė gyventojų. Būtina gerinti gyventojų kasdienį, kasdienės gyvenimo sąlygas, būtina gerinti rinkimų proceso sąlygas ir būtina padėti šaliai išeiti iš dabartinės krizės. Aš baigiu, ponė pirmininkė. Tam, kad baigtųsi tais kas šiuo metu vyksta Haityje, būtina tai užbaigti iki vasario 10 dienos. Pone pirmininkė, jūs galite pasitikėti mumis, būtina bus vykdyti šį dialogą ir mes čia taip pat svariai siekime prisidėti. Ponas Koral, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėjau dalyvauti e, tame, toje rinkimų misijoje, kuri buvo atšaukta. E, Pane Valenciano jau minėjo pirmojo rinkimų etapo rezultatus ir sakė, kad reikia, jog antrasis turas vyktų kiek įmanoma greičiau. E, e, Haitija, skur, yra daug skurdžiai gyvenančių asmenų siaučia badas, ypač padėtis pablogėjo po žemės drebėjimo, pablogėjo ir demokratinė situacija. Galime sakyti, kad 2010 metų e, žemės drebėjimas e, vis dar e, reikalauja daug veiksmų iš tarptautinės bendruomenės pusės. Taip pat ir aplinkos apsaugos padėtis kelia didžiulį susirūpinimą, yra kertami miškai šalis e, tvariai nesivysto. Mes norėtumėm kreiptis į komisiją e, ir paprašyti imtis rimtų veiksmų, rimtai įsitraukti į pagalbos teikimą Haičiui. Ačiū toliau, panas Panseri. Dvi minutės, prašom. Ačiū pirmininkė po to, kai prasidėjo rinkimų procesas 20, spalio 25 dieną, šiandien Haityje labai nestabili politinė padėtis, e, kuri e, e, padėti šioje šalyje daro dar prastesnę. Buvo jau sakyta, kad rinkimai vyko sklandžiai, kad buvo mažai pažeidimų, iš esmės buvo paisama tarptautinių standartų. Uh, E, vis dėlto tie, kas pralaimėjo, e, e, visuomenė sakė, kad rinkimai vyko neteisingai. Taip pat alyvos į ugnį dar įpylė ir žiniasklaida. Elena Valenciano tikrai puikiai padirbėjo, dokumentuose užfiksuota, kad rinkimai vyko sklandžiai. Dabar mums tenka labai konkreti užduotis. Turėtume paraginti visas susijusias pusės prisimti moralinę ir politinę atsakomybę savo tautos vardu. Reikia baigti šią politinę blokadą ir gerbti spalio 25 dienos rinkimų rezultatus. Taip pat e, artimiausių metų e, yra būtina parengti e, rinkiminį kalendorių. Gerbiama komisarė. Mes norėtumėm, kad e, būtent tokios pozicijos laikytųsi ir Europos komisija turi dirbti ryštingai ir nusekliai. Turime padėti Haičiui eiti demokratiniu keliu, e, sukur, su, e, būtina padėti Haičiui sukurti stabilumą. Dabar Haitėje tikrai prastos socialinės, ekonominės sąlygos ir jie sukelia ne vien tik tais e, žemės drebėjimas. Mūsų laukia daug užduočių ir jas visas turime įvykdyti. Thank you, Mr. Ačiū, ponas Panseri. Toliau pane Mitsi, pusantros minutės, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Nors rinkimai Haityje yra laikomi sąžiningais rinkimais, vis tiek kilo problemų ir antrasis rinkimų turas buvo atidėtas du kartus. Vienas iš Europos parlamento stebėtojų, aš pati esu viena iš tų stebėtojų ir galiu pasakyti, jog tai yra tiesiog katastrofa, tai yra apgailestautina. Rinkimų taryba atidėjo rinkimus trečią kartą, bet tą kartą rinkimai buvo apskritai panaikinti, buvo didžiulė uh, didžiulis pasipriešinimas, mašinos deginamos, žmonės žudomi. Haitis yra viena skurdžiausių pasaulio valstybių, taigi tikrai būtina pasiekti pasikeitimų. Jei taip nebus, tuomet vargas tik auks. Ta varga kelia diktatūros, švietimo trūkumas, bloga situacija švietimo, sveikatos rytyje. Taip pat šalis nukentėjo nuo 2010 metų žemės drebėjimo. Šaliai būtina susigražinti savo gyventojų pasitikėjimą. Būtina sustabdyti smurtą. Haičio gyventojams turi būti leista surenkti sąžiningus ir demokratiškus rinkimus. ES gali padėti, siūsdama ypatingąją misiją į Haitį, padėdama politinėms partijoms dėrėtėms, stebėdama padėtį ir užkirstama smurto plitimą bei teikdama paramą ieškant greito sprendimo iš šios krizės. Dėkoju paskutinę kalbėtoją, ponė Kenji. Pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegijai Valenciano, taip pat ir kitiems kolegoms, kurie dalyvavo šioje misijoje. Europos Sąjunga siuntė savo rinkimų misiją e, spalio 25 dieną į Haitį. E, Haitis e, labai nukentėjo nuo žemės drebėjimo prieš šešerius metus. Situacija vis dar nepagerėjo. E, šioje šalyje yra daug prieštaravimų, tačiau nepaisant visko, Haitis turi teisę surenkti laisvus nepriklausomus rinkimus. Spalio 25 dieną rinkimai įvyko uh, tinkamai, nesukčiaujant, paisant e, taisyklių, kaip kad paliudijo ir mano kolegė. E, e, Haičio gyventojai labai su didžiuliu entuzijazmu ėjo į. Nesu labai didžiuliu pasitikėjimu ir entuzijazmu ėjo į tuos rinkimus, nes jie nepasitikė institucijomis. Rinkimuose Buvo išsakyta gyventojų valia dėl dviejų kandidatų. Turime gerbti tą valią. Taip pat e, turime daryti viską, kad artimiausių metų Haitė pradėtų veikti stabilios demokratinės institucijos. Jos gali padėti Haičiui e, išbristi šios sunkios padėties. Taip pat yra būtina skatinti demokratiją, užtikrinti taiką ir saugumą. Mes e, turime e, prisidėti prie e, šio proceso eigos. Procesas dar jokių būdų nėra baigtas. Dabar periname prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Pirmiausia, ponas Polčia. Ačiū pirmininkė. Aš pritariu tam, ką pasakė ponia komisarė. Iš tikrųjų, faktas yra tas, kad kai e, šalyje atsiranda institucinė krizė, kai e, vienas iš kandidatų negerbė, nepaiso rinkimų rezultatą, tai tuomet šalyje įsivyroja e, chaos, chaosas. Ir šios situacijos neišspręsime palikę Haiti ir jo žmonės Tikiuosi, kad ponas Korao neturėjo to omenyje. Aš manau, kad mes turime siūsti dar vieną misiją į Haitį, turime motivuoti Haičio žmonės dalyvauti rinkimuose, tai turėtų prisidėti prie tolimesnio demokratijos kūrimo proceso. Ačiū, ponė pirmininkė, ponas Karečiu. Apie pavadų norėčiau išreikšti solidarumą su Haičio žmonėmis. Tai yra pirmoji šalis, kuri pripažino nepriklausomą Graikiją po 1821 metų. Deja, Haitis yra matomas lyg tam tikras, tam tikra atstumtoji šalis. Buvo išnaudota, išnaudota didžiulė pinigų suma, šalis viršė savo biudžetą dešimčia kartų, e, E, ūkininkai buvo išnaudojami. E, štai kodėl tokia situacija ir susiklosti. Ji tęsiasi šimtmečiais, kuomet žmonės e, sukildavo prieš valdžią. Ir dabar mes perėmė prie rinkimų, 2015 metų spalio rinkimų. Čia ir vėl susiklosti tokia padėtis, kuomet įvyko valstybės perversmas, nėra tinkamo dialogo, Mums yra reikalingas naujas požiūris, demokratiškas dialogas tam, kad sukurtų demok susikurtų demokratiška sistema ir šalis išbristų iš skurdo. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Jakovčič. 2010 metais Haiti sukrėtė katastrofišką žemės drebėjimas 220 tūkstančių žmonių žuvo, visi parodė solidarumą šiai šaliai. Mes žinojame, kad tai buvo viena skurdžiausių pasaulio valstybių, kuri gyveno chaose ir kentėjo dėl korupcijos. Taigi visi tikėjomės, kad 2015 m. spalio 25 dieną įvyks sąžiningi rinkimai, stebint rinkimų stebėtojams. Mes tikėjomės, jog šalyje ir saloje prasidės naujas stabilumo procesas. Deja, taip neįvyko. Haitis išgyveno sudėtingiausius momentus ir visais jais Europa visuomet stovėjo šalia. Ji dalyvavo ankstesnių rinkimų Haityje metu, ji turėtų ir toliau tęsti tai ir mūsų šalis, mūsų pagalba yra būtina. Baigėme spontaniškų pasisakymų metą ir dabar suteiksiu žodį poniai Lunačiak. Labai ačiū, ponė pirmininkė. E, mes labai naudingai pasikeitėme nuomonėmis, dėkoju visiems nariams už jų pasisakymus ir už pastangas rasti sprendimą iš šios aklavietės, kurioje, e, kurioje atsidūrė Haitis. Žinoma, tema yra krizė po rinkimų, tačiau turėčiau pasakyti ir manau, jog jūs visi tai žinote, jog ES teikia paramą Haičio gyventojams, tai yra vienas skurdžiausių pasaulio valstybių, jau ilgus metus, ypač po 2010 metais įvykusio žemės drebėjimo. Ir beveik kas antrą Haičio gyventoje pasiekia vienokią ar kitokią paramą. Tačiau šiuose diskusijose darau išvadą, jog mes visi sutarėme dėl to, jog reikia naudoti ES diplomatinės pastangas bei kitas priemonės tam, kad būtų remiama, remiamas Haitis, kuris pats siektų išpristi šios krizės ir taptų demokratišką žmogaus teisės gerbiančią valstybę. Aš dar kartą norėčiau padėkoti šiam parlamentui, jo vaidmenį, Haičiui siekiant demokratijos ir uh, tam už tai, jog Haičio klausimas išlieka tarptautinėje darbo tvarkėje. Dėkoju.